Ar kas nors prieštarautų? Ne, tuomet patvirtinam kandidatūrą. Dabar e, rekomendacija Ajos Mešaros. Dvi minutės mak, maksimum kalbėjimo laikas pranešėjų. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms. Kalbėsiu e, e, labai trumpai. E, E, kadangi mes nediskutavome dėl e, šitos, vien, šito vienos konvencijos e, protokolo, todėl norėčiau pristatyti tokį, apie ką čia eina kalba. Mes galėsime uh, užtikrinti uh, uh, dėrybas dėl protokolo. Uh, tarybos sprendimas yra skirtas valstybėms narėms, kurios yra vienos konvencijos sutarties šalis, pritarti 997 protokolui. Tos šalis yra Bulgarija, Lietuva, Lenkija, Slovakija, Estija. E, vienos konvencijos e, pakeitimai turėtų padėti geriau konven, kon, kompensuoti žalą, kurią padaro. E, kuri atsiranda dėl brandolinių e, nelaimių. Taip pat mes, turime, mes tokiu būdu pagerinsime e, brandolinės žalos kompensavimą aukoms visoje Europos Sąjungoje. Todėl 997 protokolas yra labai svarbus valstybėms narėms. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos sutartis, e, mes e, turime e, pritarti šiam tarybos sprendimui. Aš, kaip pranešėjas, rekomenduoju, kad mes pareikštume savo pritarimą tarybai e, dėl šito 997 protokolo. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Pradedame pradinį balsavimą. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. priimta. Sveikiname. Marinesku, pradedame balsavimą. Ar visi baigė? Baigėme balsavimą. Didelė balsų dauguma priimta. Sveikiname pranešėją. Žadu. Kas už? Nevardinis balsavimas šito klausimo. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Sveikiname pranešėją. Tačiau, kadangi buvo prašymas dėl varnį balsavimo, prieš tai balsuojant, atsiprašau, tuomet turime, turime vėl grįžti prie vardinio balsavimo balsuojame dėl Marineskų. Atsiprašau, dėl žado pranešimo vardinių balsavimo elektroniškai. Pradame. Ar visi jau balsavo? Baigiame balsuoti. Didelė balsų dauguma priimta. Sveikiname pranešėją. Ponas Golnis paprašė žodžio prieš perinant prie balsavimo dėl Vikstrom panešimo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai norėčiau pažymėti prieš balsavimą, dėl Vikstrom prašymą atšaukti Marin Le Pen imunitetą, jog mes negalėjome pasiekti, kad tas klausimas būtų svarstomas plenarinėme posėdėje ir Marin Le Pen negalėjo pasisakyti e, šituo klausimu plenarinėme posėdėje ir mums nepavyko pasiekti, kad būtų balsuojama vardiniu balsavimu. Tad šita procedūra man panašesnė į Tarybų sąjungos E, aukščiausios tarybos procedūrą negu Europos parlamento procedūrą. Pone Golniš, diskusijos turėjo vykti jūri komitete, o čia neturi būti jokių diskusijų ir kolega Lepen čia neturi nieko komentuoti. Tad balsuojame. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Regner pranešimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Simpson pranešimas, kas už? Pirmas blokas, kas už, prieš, susilaiko, blokas numeris vienas priimtas. Balsuojame dėl pakeisto pasiūlymo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau Balsuojame dėl viso projekto rezoliucijos. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Didelė balsų dauguma. Sveikiname kolegą Simpson. Savisar Tomas pranešimas. 11 pakeitimų. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 12. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. už visą pasiūlymą. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Kolega Simpson paprašė žodžio. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kalbant apie šį pranešimą. E, norėčiau paprašyti, kad mes atidėtume balsavimą dėl teisėkuros rezoliucijos ir gražinti pranešimą į transporto ir turizmo komitetą, iki kol bus pasiektas sustarimas su taryba. Balsuojame už kolegos Simpson pasiūlymą, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Senaloba. Senhalova, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 36. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 42. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Vartinis balsavimas. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Priimta. transporto komiteto. Čia taip, pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, tačiau pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Atmesta. 76. Kas 75, atsiprašau. Kas už? Penktas. 76. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 77. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 74. Už? Prieš susilaiko atmesta. Antras. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl antro elektroninių būdų. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Priimta. Už visą pasiūlymą. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Kolega Simpson paprašė žodžio. Prašom. Toks pat prašymas kaip dėl ankstesnio pranešimo. E, šį dokumentą reikėtų gražinti transporto turizmo komitetui, nes mes jau tarėmės ir sutarėme dėl to, kad reikėtų atidėti šį siūlymą. Kas už kontro? E, Jis jas yra prova. Kas prieš susilaiko priimta. Kolegos Kun pranešimas. 102 pakeitimai. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 111. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 35. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 41. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 37. Už, prieš susilaiko atmesta. Dėl 37-ojo elektroninis balsavimas. Pradame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 113 elektroninis balsavimas. Pradame. Visi jau balsavo? Baigiame. Atmesta. 117. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Priimta. Šimtas septynioliktas. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 112. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 43. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 49. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 118. Elektroniniu būdu pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Atmesta. 114. Pradedame elektroniniu būdu. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Atmesta. 119. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 110. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Ketvirtas. Kas už? Prieš susilaiko. Dėl ketvirtojo pastikrinkime elektroniškai. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 115 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 7. 115. Pastigrime elektroniškai. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Priimta. Septintas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dabar nebekelėte visi rankų. Šimtas šešioliktas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pastikrinkime elektroniniu būdu dėl 116. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl viso pakeisto pasiūlymo. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Priimta. Žodis pirmininkui Simpson. Dar kartą ir trečią ir paskutinį kartą prašau e, atidėti balsavimus dėl teisėkuros rezoliucijos, nusiųsti jas atgal į komitetą, kad būtų pasiektas pirmasis sustarimas su taryba. Kas nori, kas nori trečią kartą patvirtinti pono Simpsono pasiūlymą? Kas nori pasipriešinti, kas nori susilaikyti? Tad trečią kartą patvirtiname. Siber pranešimas. Pirmas blokas, kas už, prieš, susilaiko, primta. Kas už visą pasiūlymą, prieš, susilaiko, priimta. Vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Didelė balsų dauguma patvirtinta. Dortman 21. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 25. Kas už, prieš. Dėl 25 pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 23. Kas už, Dėl 23. Už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad tokia pat dauguma, tačiau pastikrinime elektroniškai. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Penktas atkrinta 24. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Už visą pasiūlymą, kas už, prieš, susilaiko priimta. Vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Sveikiname. Danielis pranešimas. 17 dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. 18. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Už visą pasiūlymą, kas už, prieš, susilaiko priimta. Sveikiname. Toja pranešimas. Pir, pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko. Antroji dalis. Už, prieš, susilaiko priimta. Šešta dalis. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 12. Pirmoji dalis. Norėjote pasitikrinti dėl trosios dalies? Puiku, tada elektroniškai tikriname, pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta dviejų balsų persvara. 15. Pirmoji dalis. Dvyliktas, pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš. Su, pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Elektroniškai pradedame. Visi jau balsavo. Baigiame balsavimą. Antroji dalis atmesta. Penkioliktas. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 19. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Pastikrinkime dėl antrosios dalies, pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame priimta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl trečiosios dalies, pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 25. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame balsavimą. Priimta. 26. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Už. Prieš susilaiko. Priimta. 29. Pirmoji dalis. Už. Prieš susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Už. Prieš susilaiko. Priimta. 30. Už. Prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 30. -ojo. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Priimta. 34. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 37. Šeštas. Už. Prieš. Susilaiko. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 38. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 40. Pirmoji dalis. Už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta. Trečia už prieš susilaiko priimta. 42 už prieš susilaiko priimta. 43 pirma dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta. 44 už prieš susilaiko priimta. Už visą pasiūlymą, kas už prieš susilaiko priimta. Sveikiname kolegą Toją. Bartoloci pranešimas. Septintas, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimtas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt ketvirtas, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt šeštas už, Pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta, antroji dalis už prieš susilaiko priimta, 30 už prieš susilaiko priimta, antroji dalis už prieš susilaiko priimta, 32 už prieš susilaiko priimta, 33 už prieš susilaiko priimta, 40 už prieš susilaiko priimta, 43 pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta, antroji dalis už prieš susilaiko priimta, už visą pasiūlymą Kas už prieš susilaiko priimta. Buon appetito. Gero appetito. Kolegė, kolegė, per kortesiją. Kolegos, norėčiau paprašyti visų greičiau išeiti iš salės, tų, kurie nenori likti. Nes turime pereiti prie balsavimo motyvų.